Ich erkläre die am 15. Januar unterbrochene. Sausio 15 dieną Europos parlamentas buvo sustabdęs savo plenarnės sesijos veiklą, ji atnaujinama šiandien.